Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Ponios ir ponai, tęsėme darbą po piet. Vakar dienos protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra prieinami. Ar yra kokių pastabų Ne, nieko nematau, taigi skelbiu protokols patvirtintus. Dabar pereikime prie darbo atverkės klausimų. Diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju yra numatyta maždaug viena valanda. Kaip vis, visų pirma, aptarsime žmogaus teisų patį Irane, ypač masiškai vykdomas mirties bausmės ir neseniai įvykusią tinklaraštininko Satahar Behešti mirtį. Visų pirma, Romeo ir Rueda, autorius. Ačiū žmogaus teisė, žmogaus teisė situacija Irane nuolat blogėja. Yra daug netinkamo elgesio, kankinimo, medicinės pagalbos nesuteikimo ir mirčių atvejų Irano kalėjimuose užfiksuotų dokumentuose. Star Behešti 35 metų tiklarašnikas buvo kibernetinės Irano policijos areštuotas, buvo konfiskuota jo asmeninis turtas ir jo kompiuteriai jo šeima pabandė gauti informacijos, kur yra hešti ir kodėl jis buvo sulaikytas policijos ir teismų, tačiau iki lapkričio 6 dienos nebuvo jokios informacijos, kuomet e, buvo pranešta valdžios, kad jisai mirė ir nebuvo pateikta jokių paaiškinimų dėl šios mirties. Dėl tos priežasties šioje rezoliucijoje mes norime griežtai pareikalauti, kad būtų atliktas tyrimas e, dėl mm, e, Sataro Hešti mirties sulaikymo vietoje ir kad būtų tie, kas atsakingi už tai patraukti atsakomybėm. Mes taip pat turime pripažinti šeimos teismą, išsiaiškinti visas jo mirties aplinkybės. Taip pat būtina priminti, kad spalio 22 dienos mirties bausmė įvykdyta dešimčiai um, Irano piliečių dėl um, kaltinimų susijusių su narkotikais um, buvo įvykta be tinkamo teismo proceso ir gali būti, kad buvo kankinimai e, vykdomi sulaikymo metu. Mes reikalame Irano valdžios užtikrinti, kad e, kaliniai nebūtų kankinami kad nebūtų kito netinkamo elgesio su jais, kad jiems būtų suteiktos galimybės nu, reguliariai matyti su advokatais, kuriuos jie pasirenka ir gauti medicinės paslaugas, kai reikalinga. Reikia nepamiršti, kad yra ir uh, civi, pilietinių ir politinių teisių susitarimai, kuriuos yra uh, sudaręs Iranas taip pat. Ačiū panas Paška vienai minutė. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Pone pirmininkė, pone komisarė, visi mes žinome, kad Irano režimas nesilaiko savo tarptautinį teisę susijusių įsipareigojimų. Žmogaus teisės, e, piliečių, šios šalies piliečių žmogaus teisės yra nuolat pažeidinėjamos, e, saugumo tarnybos ir toliau veikia nebaudžiamos šio, kritiko, e, šio režimo kritikai yra persekiojami ir kankinami, e, yra kalinami. Ir kaip sakyta, žvalgybos tarnybų e, atstovai ir toliau gali piknaudžiauti turimama valdžia. To įrodymas yra e, mirtis, satarpe šešti, taip pat sadyji mirtis, kaip manoma, nuo kankinimų. Režimas pažadėjo, kad bus pradėti tyrimai ir viskas bus įvertinta. Tačiau iki šiol dar yra aišku, kad e, e, režimo priešininkų, dešimtis ar šimtai režimo priešininkų yra persekiojami ir kankinami. Mes turime taikyti tarptautinės sankcijas, kad toliau tokios, recepci... recesi... E, tokios bausmės nebūtų taikomos. Ačiū, ponė De Kaiser. Merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galime suprasti daugelį dalykų susijusių su Irane. Galime sakyti, tai štai yra valstybė, su kuria reikia dėrėtis, galima suprasti o visas su artimais rytais susijusias detalės. Bet aš niekam nesuprantu, kodėl yra tas žiaurumas žmogaus teisų srityje. Uh, kodėl taip smarkiai auga mirties bausmių skaičius. Štai tas tinklaraštininkas um, miręs įtartinomis aplink, aplinkybėmis ir um, tai šiais metais skirtas Sakarovas apdovanojimas, mes prašėme, kad su laureatais būtų galima sutikti nieko. Irano valdžia, mes bandome link jų eiti, tiesti ranką, bet man atrodo, kad mes tikrai niekada nesuprasime jų, jeigu nebus bus šitie dalykai išspręsti. Ir aš tikiuosi, kad bent jau gruodžio mėnesį mm, bus įmanoma Sakarovo premijos įteikimo mm, tą procedūrą švesti kartu su dviem laureatais. Deja, jiem grėsia kalėjimas ir tai yra du laureatai iš Irano, jie mums yra labai svarbus ne, ir, ir laisvės ir žmogaus teisų kontekste. Just now for one minute, Mr. Stevenson. Thank you very much, President. Stevenson. The Iranian uh, fascist Pirmininkė Irano fašistinis režimas naudoja gazos dūmų uždangą ir toliau didina mirties bausmių ir amputacijų skaičių toje valstybėje. Daugiau kaip 80 žmonių buvo įvykta mirties bausmė pastarosiomis dienomis. Tai tik tai dar prisideda prie dar kokių 120 tūkstančių žmonių, kuriems įvykdyta mirties bausmė per pastarosius 30 metų. Daugelis iš jų buvo uh, PMOA opozicijos gynėjai. Aš čia turiu vis štai visą tomą, kur yra, kur tik tai pirmas tomas iš visų, viso to sąrašo, kur daugiau kaip 120 tūkstančių, tūkstančių pavardžių tų, kurie remia PMO, kurie kovoja prieš Irano režimą. Ir tikrai baisu, kad Iranas, praeitą, kad parlamentas ketino pasiūsti draugišką delegaciją į Iraną praeitą mėnesį. Vienintelis dalykas, kodėl ta delegacija nebuvo išsiusta, kad mes paskyrėme Nasrin Satadi. Uh, Ehm, e, Sakarovo premija dabar jinai jau šeštą dieną badauja paskelbusi bado e, protestą. Mes tikrai netu, niekada neturėjome net svarstyti minties pasiūsti delegaciją į tokį fašistinio režimo valdomą šalį. Madam Asai. Ačiū, dabar dvi minutės kalbės ponia Asai. Pone pirmininkė, pone komisarė. Dabartinė Irano vyriausybė pažydžia žmogaus teises ir negerbia pagrindinių žmonių laisvių. Šiandien mes kalbame apie baisius įvykius tose, e, toje šalyje ir taip pat apie e, Sata Behešti e, atvejį. Žmo, tai yra žmogus, kuris buvo e, įkalintas dėl to, kad jis kritikavo režimą ir mirė kalėjime neiškiamis aplinkybėmis. E, Irano žmonės pastebėjo, kad vyriausybė kalta dėl šios mirties. E, Behešti mirtis atkreipė dėmesį į tai, kokia yra prasta žmogaus teisų situacija Irane. Ir taip pat mes matome, kad Irano vyriausybė e, taip pat dirba, e, nepastebimai dirba tam, kad e, e, artimuosiuose rytuose e, nevyktų taikos procesas. Mes kol kas e, tik tai iš šalies stebime įvykius, e, ma, e, stebime e, nieko neveikdami, kaip vyriausybė e, toliau vykdo savo kankinimų ir viešų grasinimų programą. E, ji taip pat e, tą vyriausybę grasina ir kitai e, jungtinių tautų valstybei nariai Izraeliui, kad sunaikins jį, tiekia ginklus Hamas. Dabartinė Irano vyriausybė taip pat daro spaudimą Irakui. dėl opozicijų, opozicinio judėjimo. Taip pat yra labai svarbu, kad e, ponia Ashton e, aiškiai išreikštų mūsų poziciją ir taip pat e, reiktų kalbėti apie griežtesnės ekonominės sankcijas dėl to, kad vyriausybė turėtų pajausti savo atsakomybę prieš piliečius. Dėkoju, dabar žodis teikiamas ponui Murphy. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Satar Behešti e, mirtis e, atsitiko dėl baisių kankinimų. Šis žmogus mirė kalėjime po to, kai jisai ėmėsi veiksmų nukreiptų prieš vadinamąjį nacionalinį saugumą. Ir šis atvejis yra e, neišaiškintas. Pagal Human Watch organizacijos duomenys yra Apie 15 žmonių šiuo metu įkalinti ir, ir kankinami, nepateikus jiems e, kaltina, kaltinimu šios represijos ir brutalūs veiksmai turėtų būti nutraukti. Kita vertus, e, tokie, tokie brutalūs veiksmai ne, negali būti naudojami kaip pretekstas imtis karinių veiksmų prieš Iraną. E, mes turime atsisakyti visokių įmanomų e, karinių veiksmų ir nebausti Irano žmonių. Kita vertus turime e, reikalauti, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai ir kad būtų atsisakyta fizinių bausmių ir kankinimų. Dėkoju dabar ponė Oiland dvi minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė spalio 22 dieną Satar Behišti savo tinkla, tinklaraštyje interne, internete rašė, nuolat vyksta kankinimai saugumo e, tikslu. Režimas e, bando užgneušti žmonės, kad jie nesiskūstų. Po to, po, po to, kai jis parašė šios žodžius, jis buvo įkalintas ir buvo kankintas. Jis mirė kalėjime E, tačiau kol kas neaišku, kokiomis aplinkybėmis jis mirė. Nėra ištirtos tos mirties aplinkybės. E, kai, kurie, kai kurios ataskaitos rodo, kad jo mirties priežastis galėtų būti kankinimai. Tai įrodo, koks žiaurus yra Irano režimas. E, mes turime padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias e, tokiems veiksmams ir kad Irano vyriausybė pradėtų gerbti e, žmogaus teises. Norėčiau išreikšti savo užuojautą Satar Behešti artimiesiems ir taip pat kitų žmonių, kurie e, buvo nužudyti kalėjimuose e, artimiesiems. Mes taip dažnai min, ka, kalbame šią temą, bet kol kas nebuvo pasiekta jokių rezultatų. Dėkoju. Dabar ponas Poseltas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarptautinis e, žmogaus teisų bendrijos iniciatyva. EBA perėmiau politinę partnerystę skirtą Ahman Ahmadi, vienam iš svarbiausių Irano žurnalistų. Jis jau penkerius metus yra kalėjime. Dėl tų pačių priežasčių, dėl, dėl kurių mirė tinklaraštininkas, apie kurį šiandieną kalbame, ir dėl kurių e, yra persekiojami ir Sakarovo premiją gavę asmenys. Jis nieko kito nedarė, kaip tik tai e, pa, norėjo pasinaudoti savo žodžio laisvę. Tai yra viena iš pačių natūraliausių e, E, teisių. Iranas neturi jokios teisės būti e, traktuojamas kaip normali valstybė, kol jisai nepradeda laikytis žmogaus teisų. Žinoma, mes turime palaikyti valsty, ryšį su šia valstybė. Iranas yra viena iš pačių seniausių žmonijos e, kultūrų, tačiau jis turėtų ir atitinkamai elgtis. Ir, e, e, stengtis, kad būtų elgiamasi žmoniškai su jo šalimis ir kad šioje šalyje būtų e, įsiklausoma į valsty, e, šios valstybės žmonių balsą. Dabar ponas Kutaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Sator Bešti yra ne tik tai vienas iš e, laisvės, e, žodžio laisvės apribojimo atveju, bet ir visuomenės siekiančios laisvės balsas. Deja, jisai dabar yra užgneužiamas kol Irano vyriausybė taip elgsis, Europos parlamentas kritikuos jos tokius žingsnius, tokia elgesi. Mes norime, kad būtų gerai ištirti e, Sataro Behešti mirties, e, e, ištirtos aplinkybės. Aš norėčiau e, išreikšti ir užuojautą dėl to, ir yra gailesti dėl to, kad yra persekiojami ir Sakharovo premiją gavę e, du asmenys ir taip pat ir visa visuomenė šioje šalyje. Panas Vačiachovski. Ačiū pirmininkė kolegos. Ne pirmas kartas, kai kritikuojama Iraną e, už mirties bausmės vykdymą, bet jeigu nesimsimės rimtų veiksmų, tas režimas ir toliau tęs tokią praktiką. Mm kai kurių dalykų negalima pamiršti. 88 metais e, Musabi buvo ministras pirmininkas, 30 tūkstančių politinių kalinių buvo įvykdyta mirties bausmė šalta kraujiškai per mažiau nei 3 mėnesius. Dauguma iš jų buvo iš PMO. Tai yra vienas iš baisiausių iš šiolaikinės istorijos nusikaltimų. Uh, kuris kol kas dar nebuvo teisiamas jokiame tarptautiniame tribunole. Taip pat noriu priminti, kokia yra kurdų sudėtinga situacija. Yra bent 23 kurdų politiniai kaliniai, kurie laukia mirties bausmės įvykdymo. Tarp jų Alifa Šari, Huzak Rezai, Behos Algani ir Logman Moradi. Tarp jų atėjo laikas imtis veiksmų. Turime nutraukti bet kokį verslą, bet kokius reikalus su Iranu ir pritaikyti e, pilnas sankcijas, kad tas režimas suprastų, kad žmogaus teisų pažeidimai jiem brangiai kainuos. For... Ačiū vienai minutiai, ponė Veržet. Merci, Ačiū pirmininkė. Jei teisingai suskaičiavau, priimsime septintą rezoliuciją dėl Irano. Nuo šios kadencijos pradžios kovos tvarka teisingai. Um, žmogaus teisų situacija Irane yra baisi ir jinai, ši šalis turi tokią liūdną privilegiją būti tarp pirmųjų, kur uh, tiek daug rezoliucijų pagal skaičių. Uh, Nuo metų pradžios yra įvykdyta 83 mirties bausmės, a, mirties bausmės ir tas režimas toliau spartina mirties bausmių vykdymą. E, Prit, pritaikęs mirties komi, bausmės komitetą. Mes skiriame mm, Sakarovos premiją Nesrinsa Tudė, kuri dabar badauja. Uh, E, toliau e, tie kankinimai sulaikymo vietose yra baisus, bet aš niekaip nes, negaliu susilaikyti nepagalvos, kam yra tos reikalingos rezoliucijos. Vis tiek tų mirties bausmių skaičius augo. Praeitais metais keturis kartus. Ar gal būtų naudingiau, jeigu mes savo energiją skirtumėm kitiems klausimams? E, kolegos, mes esame čia ne vien tik tai tam, kad tiesiog dar kartą primintumėm savo apie tos klausimus. Paleckis, viena minutė. Čia, man. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų situacija Irane nuolat prastėja ir tą pastebime ir pastaruoju metu. E, trūksta skaidrumo ir tai įrodo ir paskutinis atvejis, kuomet 35 metų tinklaraštininkas Satar Behešti buvo įkalintas ir nužudytas kalėjime. E, šis atvejis taip pat rodo, kad Iranas negerbė tarptautinių pilietinių ir politinių teisų pakto. E, n, tai, kad vykdoma e, mirties bausmė daugeliu Irano piliečių, kurie net ne, ne, e, kur, kuriem net nevykdomas teisingas teismo procesas. Taip pat Irano vyriausybės režimo elgesys su Sakaro premijos laurete Nasrin Sotude e, tai įrodo. Aš kreipiuosi ir į Iraną ir prašau, kad būtų pakeista e, jų te, teisingumo ir kalėjimų sistema, kad ji būtų skaidresnė ir kad būtų uždraustos mir, mirties bausmės ir kankinimai. Dėkoju. Dabar vienai minutį žodis teikiamas ponui Tenok pirmininkė, mus labai neramina jau daugelį metų žmogaus teisų situacija ir politinė situacija taip pat yra, ne, jį labai blogėja. Ši rezoliucija aiškiai sako, kad Irano valdžia kalta dėl baisiausių žmogaus teisų pažeidimų. Šimtai žmonių yra nuteisiami mirties bausme be jokio tinkamo teismo pagal neiškius kaltinimus ir, ir moteris, ir mažumos, ir vaikai, ir kurdai, ir, ir įvairios kitos mažumos yra tikrai diskriminuojamos problemos ir Satar mm, Vahešdi e, mirtis yra aiškus nusikaltimas, kuris neturi likti nenubaustas. Mes turime padėti Irano žmonėms, kurie kovoja prieš tokį spaudimą. Sakarovo premijos skyrimas Nasrin Sataudek ir Žefar Panahi buvo labai svarbus simbolinis e, žingsnis, bet tai yra tik tai proceso pradžia. Mes norime, kad diplomatinio spaudimo dinamika į, įtikintų brutalę e, Irano valdžią pakeisti savo teismų procesus ir nustoti nustoti taikyti mirties bausmę savo piliečiams, kurie tikrai nusipelno daug, daug geresnio gyvenimo. Ponios ir ponai, dabar pradedame procedūrą, prašau žodžio, turiu labai daug norinčių pasisakyti, labai prašau kalbėti labai trumpai. Tada suteiksiu žodį visiems. Pone Bauer. Dėkui, pekne, pan predseda. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė achieved industry. Kaip matome, Iranas užsitikrino, kad žmonėms būtų vykdoma mirties bausmė pramoniniais mastais. Man atrodo, kad Satarbet Heštai atvejis yra visiškai aiškus to įrodymas. Noriu pacituoti iš jo tinklaraščio. Vakar jiem pagrasino pranešti e, mano motinai, kad ji tuoj turės dėvėti juodos gelulo drabužius bet e, kad mes darysime, ką norėsime, o tu turi užsičiaupti, kitaip būsi pasmauktas ir net nežinosi, kas tai padarė. E, buvo grasinami skambučiai dieną ir naktį, kaip iranietis, aš turiu pasakyti, aš negaliu tylėti, matydamas tokias baisybės. Deja, šiandien galime tik išreikšti pagarbą tokiems politiniams kaliniams ir išreikšti savo solidarumą su jo šeima, bet man atrodo, kad reikia mums du, padaryti daug daugiau, reikia gilių veiksmų. Now, Ačiū dabar ponas Sonik, vieną minutę. Mes kalbame apie rezoliucija, kuri turėtų būti skirta taip pat ir Irano žmonėms. Tai turėtų būti aiškus signalas e, pasiūstas iš ES širdies, kad mes e, matome, kas vyksta Irane. Taip pat mes turime tiems žmonėms suteikti viltį, taikos viltį. E, taip pat norėčiau savo kolegoms iš Prancūzijos pasakyti tokį dalyką, kad prieš keletą metų, nežinau ar šioje salėje, ar kitose salėse, buvo priimtos rezoliucijos, kurios buvo susijusios su taika ir žmogų pilietinėmis teisėmis. E, Rytų Europoje ir tos, e, geležinė, ta geležinė uždanga sugriuvo to, tų teisų dabar e, e, tos žmogaus teisės yra dabar gerbiamos, taigi tos rezoliucijos yra svarbios visiems, kurie e, kenčia. Toliau, ponia Gurmai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po paskutinių e, rinkimų Irane situacija su žmogaus teisėmis blogėja. Vis e, didėja įkalintų žmonių skaičius, didėja mirties bausmių e, skaičius, žmonės yra kankinami, tai pažeidžiamos ir kitos žmogaus teisės. Nesenas atvejis, kuomet mirė Satar Behešti, tik įrodo, kokia tragiška yra situacija. E, mes dažnai kalbame apie Iraną, kalbėdami apie e, brandolinę programą, e, tačiau iš tiesų mes turime bandyti ves, pradėti produktyvų dialogą su Irano vyriausybė. Taip pat turime e, e, turėti omenyje, kad įvairios sankcijos gali pasiekti priešingo rezultato, nuo jų dar labiau kes Irano žmonės. E, mes turime ieškoti naujų priemonių, kurios padėtų skatinti demokratiją ir gerbti piliečių teises. Mes turime skatinti dialogą ir tai, tai tik tai padės mums pasiekti gerų rezultatų. Dėkoju, toliau ponas Migalski vieną minutę przewodniczący, pani Veržia, z którą się właściwie zawsze. Pirmininkė, ponia Veržiat, su kuria aš paprastai nesutinku, šiuo atveju buvo teisi, kai pasakė, kad esam nepatenkinti, nes vis primame rezoliucijas, bet nieko jos neduoda. Vis tik tai tai mūsų pareiga. Mes tapome Europos parlamento nariais todėl ir kad priimtumėm štai tokias rezoliucijas, nes situacija yra labai neraminanti, kaip kad pavyzdžiui Irane. Ir tas pavojus Irane yra dviejopas. Visų pirma, tai yra vidinė grėsmė e, nukreipta prieš šios šalies piliečius. Tai yra režimas, kuris negerbė savo piliečių, bet yra ir kita problema dėl Irano, kadangi tai yra valstybė, kuri kelia grėsmę išoriniam pasauliu ir tą irgi reikia turėti omenyje. Kai kovojame už Irano žmonių teises, mes taip pat kovojame ir už savo teises gyventi ir taikiame pasaulyje. Mr. Preda. Panas Prieda vienai minutai. Decesul recent al bloggerului iranian Satar Beheshti. Ačiū Naujausia e, mirtis, tai yra Sataro Behešti mirtis, yra puikus pavyzdys, parodantis, koks yra šio šalies žmonių likimas dažnai. Šiuose rūmose dažnai kalbėjau apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Irane. E, žurnalistų, tinklaraštininkų, žur, e, žmogaus teisų aktyvistų, menininkų persekiojimas dar labiau stiprėja iš vyriausybės pusės. Ir e, behešti likimas e, turėtų mums suteikti drąsos e, dar aktyviau smerkti vyriau, Irano vyriausybės veiksmus. Galbūt šis tinklaraštininkas mirė dėl to, kad su juo buvo netinkamai elgiamasi kalėjime. Mes žinome, kad Irano kalėjimuose yra kankinama. Mes turime dėti pastangas, kad atsakingi už šio žmogaus mirtį būtų nubausti. Yra taip pat ir Sakarovo premiją gav, gaunantis e, asmenys, tai ne ponia Nasrinė ir ponas Jafarais, kur, kurios taip pat reikia palaikyti. Ačiū. Pone pirmininkė, ponia komisarė, tinklaraštininko Sataro Behešti e, mirtis yra šokiruojanti. Mes kalbame apie mirtį žmogaus, kuris taikiai norėjo išreikšti savo mintis internete. Tai yra absurdiškų, nežmoniškų vyriausy, Irano vyriausybės veiksmų e, apraiška. Mes turime ryštingai smerkti tokius veiksmus, nes tokie žmonės yra nuolat kankinami. Aš taip pat raginu Irano valdžią pradėti tyrimus ir ne nepažeidinėti žmogaus teisų. ES turėtų būti įsipareigojusi paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmių, e, kurių skaičius e, pastaruoju metu yra neįpač didėja. E, mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Mes turime e, daryti spaudimą Irano vyriausybei, nes jinai nuolat pažydinėja žmogaus teisės. Ačiū. Toliau ponas Keli vieną minutę. Not... Ne pirmą ir bijau ne paskutinį kartą vėl kalbame apie baisę situaciją Irane. Tai šalis, kurią valdo ne šiaip diktatoriai, bet tai kas sąžiningai galima bū, turėtų būti pavadinta e, laukiniais. Visiškai negerbiama tarptautinė teisė, visiškai negerbiami pat, jų pačių žmonės, kurie areštuojami ir žudomi e, vien dėl to, kad nesutinka su režimu. Tai šalis, kuri nori, kad Mm, jo žmonės būtų tik tai taip, e, vyrai taip moteris, jeigu e, tik nuomonė kitokia, tai jų, jiem grėsia labai rimtas pavojus. Areštai, kankinimai, nužudimai, po to šeimai pasakoma, ateikit, susirinkit kūną. Tikrai tarptautinė bendruomenė turi griežtinti savo poziciją ir taikyti tarptautinės sankcijas, kurios būtų e, nu, orientuotos į režimą, kad jis pagaliau būtų priverstas laikytis tarptautinių teisės nuostatų. Toliau ponas Repa vieną minutę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 toje šalyje e, kibernetinė policija kontroliuoja bet kokį, tai veik, bet kokį veiksmą internete. E, taigi e, Irano valdžiai turime pasiūsti labai griežtą žinę, kad žmonės daugiau nebebūtų areštuojami, kankinami ir žudomi tie, kurie įvykdė šį nusikaltimą, turi būti išaiškinti ir nuteisti reikia, kad ne vien tik tai būtų pasmerkta e, šie veiksmai, bet kad būtų ir nuteisti kaltieji. Ačiū, ponia Basesku, ačiū, ponia pirmininkė. E, žodžio laisvė yra esminės e, demokratinės valstybės principas. Irano tinklaraštininko likimas man ypatingai rūpi. Jo suėmimas ir mirtis palieka labai daug atvirų klausimų. Ir e, e, demokratijos principų apsauga, gynimas e, iš mm, Irano valdžios pusės yra tikrai labai abejotina. Mes turime visomis priemonėmis kovoti su šios vyriausybės veiksmais. Mes turime ieškoti galimybių daryti spaudimą Irano valdžiai. Politiniai kaliniai turėtų būti iš karto e, nedelsiant paleisti, neturėtų būti diskriminuojamos e, mažumos ir ypač atkreipiu dėmesį į e, Sakarovo premijos laimėtojus, kurie turėtų priimti šį, šią premiją parlamente gruodžio mėnesį, kad Iranas būtų įtikinama valstybė, ji turėtų pripažinti tarptautinius įstatymus. Dėkui. Ir ponas Černeskai pabaigai. Pirmininkė, ponas ir ponai, mane irgi tikrai uh, sukrėtė šie mirties pasmės įvykdymai e, Irane. E, per šimtą žmonių jau įvykdyta mirties bausmė pastaruoju laiku. 120 tūkstančių mirties bausmių įvykdyta nuo 72 metų. Nei viena šalis, nei vienoje situacijoje, karo situacijoje tiek daug mirties bausmių nebuvo įvykdžiusi. Taigi e, tai, kad yra tarp ES ir Irano siekiama gerinti santykius, tai yra labai kontroversiškas dalykas dalykas. Tačiau po, juk politiniai kaliniai, a, jiems yra vykdoma mirties bausmė. A, o žmonės ten siekia demokratinių pasikeitimų 30 mečius. PMO a, a, aktyvistai a, Latifijas, Anil Radijas, Habiba Švari. A, Ar galėčiau paminėti štai tokius pavyzdžius? Like Dėkoju, o dabar sutiksiu žodį ponui e, Ren, komisarui Ren, kad jis pasakytų savo išvadą. Thank you, President. Uh, Honorable. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju Jums už Jūsų išsakytą požiūrį į susidariusią situaciją ir apie šias rimtas šiandieninės diskusijas. ES kelia. E, susirūpinimą vis blogėjanti žmogaus teisų padėtis Irane. E, nuolat vykdomos represijos prieš politinius priešininkus, prieš žmogaus teisų aktyvistus, žurnalistus, tinklaraštininkus, teisininkus, e, menininkus, moteris ir e, mažumų grupės. Tai yra tikrai didžiulė problema. Europos parlamentas vaidina svarbų vaidmenį e, viešindamas šią situaciją. E, ir taip pat yra labai svarbu, kad Europos parlamentas šiuometinę Sakharovo premiją skyrė dviem e, Irano e, aktyvistams teisininkiai Nasrin Sutudė ir kino režisieriui Jafarui Panahi. Tai iš tiesų rodo parlamento įsipareigojimą gerbti žmogaus teises. Tragiška tinklaraštininko Satar Behešti mirtis kalėjime yra dar vienas pavyzdys tos baisios žmogaus teisų situacijos e, Irane. Europos Sąjunga labai e, staigiai reagavo į šį, į šį įvykį, kreipėsi į Irano valdžios institucijas ir prašė, kad šis įvykis būtų ištirtas. Taip pat mums buvo pranešta, kad vyksta tyrimas ir kad bus e, e vykdomas teisminis persekiojimas prieš kaltuosius. E, spalio mėnesį buvo e, areštuoti keli garsus žmogaus e, teisų srityje dirbantis teisininkai. E, E, mes buvome susitikę su Irano ambasadoriumi ES ir aptarėme tą susidariusią situaciją. E, taip pat mums susirūpinimą kelia Irano vykdomos mirties bausmės. E, šiemet jau buvo įvykdyta 338 mirties bausmės. Tai įrodo, kad Iranas yra viena e, dažniausiai vykdančių e, fizinės bausmes ir kankinimus valstybių. E, Europos Sąjunga turi griežtą požiūrį, e, jis smerkia mirties bausmę, todėl smerkia ir visus nužudimus ar mirties bausmių įvykdymus Irane. Pone Ešton spalio 23 dieną padarė pareiškimą, kuriame pasmerkė e, mirties bausmės įvykdymą dešimčiai e, Irano piliečių, kurie buvo kaltinami nusikaltimai susijusiai su, su narkotinėmis medžiagomis. Taip pat yra baisu, kad Irane yra persekiojamos religinės ir etninės mažumos ir jų atstovai. Nėra lygių teisių ir e, dėl yra taikomi diskriminuojantis įstatymai. Mes, panaudo, mes stengsimės naudoti visas įmanomas priemonės, kad e, priverstume Iraną rem, e, gerbti žmogaus teises ir e, nediskriminuoti savo piliečių. Iranas Iranui turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos už žmogaus teisų negerbimą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad ES e, remia e, jungtinių tautų specialų įgaliotinį Irane ir mes e, nuolat kreipiamės į Iraną, kad jis sudarytų sąlygą šiam žmogui dirbti Irane ir lankytis Irane. Dėkoju. E, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose, e, pasisakiusiems šią temą. Yra pateiktos septynios rezoliucijos, septyni e, rezoliucijų projektai.